E, praktikos vietų programas, e, taip pat skatinti mažasias ir vidutinės įmonės to užsiimti. Manau, kad tai padėtų mums spręsti problemas. Ačiū, ponui man. Dar prieš pradedant spontaniškų pasisakymų procedūrą, informuosiu Jūs apie tai, jog Airijos atsakingos institucijos man pranešė, jog ponas Fondijas Terosa nuo 2012 metų vasario 15 dienos e, yra pakeisiamas e, ponios Makostelo. Sveikinuosi nuoširdžiai visų vardus naująją kolegę. Ar ji yra salėje? Ir pagal trečią straipsnio antrą dalį darbo tvarkos taisyklių yra numatyta, jog kiekvienas parlamento narys turi visas teisės dalyvauti e, posėdžiuose, kol e, mandatas nėra užginčytas. O kadangi e, naujoji parlamento narė yra raštu pareiškusi, jog ne, neužima jokių kitų pareigų, ji gali eiti Europos parlamento narės pareigas. Linkime sėkmės. Ir dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Štai kokia situacija.